įgaliojimų pratesimas. Šiuo klausimu turėtų kalbėti komisijos vicepirmininkas Andrus Ansip. You, mr president honourable members of the gerbiamas pirmininke gerbiami parlamento nariai Komisija sveikina Europos parlamento iniciatyvą priimti rezoliuciją dėl interneto valymo formų įgaliojimų pratesimo. Tai pabrėžia daug svarbių aspektų susijusių su dabartinėmis globaliomis diskusijomis dėl internetinės valdysenos. Ši tema išlieka prioritetinė Europos komisijai. Aš tikiuosi su jumis bendradarbiauti toliau gerinant ir skatinant daugia šalį interneto valdymo modelį. Tai yra labai svarbus išteklius ES ekonomikai ir visuomeniai. Praėjusiais metais komisija patvirtino komunikatą dėl interneto valdymo politikos. Tarybos išvados patvirtintos lapkričio mėnesį taip pat padės mums save pozicionuoti globaliuose diskusijose. Europos parlamentas ir komisija e, dirbo kartu, sprendžiant šios klausimus, ypač kalbant apie internetinio valdymo forumą. Mes norime plėtoti vieningą internetą, ypač kalbant apie žmogaus teisų ir pagrindinių teisų įgyvendinimą. Komisija kartu su jumis tikisi tęsti šį darbą. Ši parlamento rezoliucija yra dar vienas žingsnis šią linkme. Ji taip pat yra labai savalaikė, kadangi 2015 metai bus labai svarbus interneto valdymui. Ir taip pat ateityje yra, la, mūsų laukia svarbus pokyčiai. Rezoliucijos tekste tinkamai pas, pastebimas šis dalykas, taip pat pabrėžiama, kaip svarbu, kokios svarbios yra dabartinės diskusijos ES. Mūsų bendras pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad internetas ir toliau išliktų globaliu ištekliumi kad jis netaptų kelių išrinktųjų ar atskirų ekonominių ar politinių interesų įrankių. Interesas yra, internetas yra vis, skirtas visiems. Mums reikia sukurti sistemą paremtą bendradarbiavimu, pasitikėjimu ir aiškiomis taisyklėmis, kurios gali už, galėtų užtikrinti šį tikslą. Todėl reikėtų pasiekti didesnės pusiausviros kuri padėtų užtikrinti dabartinių valdymo susitarimų legitimumą. Kaip žinote, praėjusiais metais e, komisija e, džiaugiasi JAV sprendimu perkelti pagrindinius interneto domenus tarptautiniai bendruomeniai. Tai yra EONA sprendimas. Dabar vyksta svarbus susitikimas Singapūrė. Tikiuosi, kad bus padaryta didelė pažanga. Taip pat ir dėl svarbiausių klausimų, tokių kaip kad susijusių su atskaitomybė. Kalbant apie internetą, įvairūs aspektai yra e, tamprai susiję. Ir taip pat mums reikia užtikrinti, kad būtų numatyti tinkami patikrinimai, kont kontrolės sistema. Turime, už, turime taip pat sekti, kas vyksta, peržiūrint pasaulinio aukšto lygio informacinės visuomenės susitikimo e, rezultatus įgyvendinant. Kaip žinome, internetinio valdymo forumo atnaujinimui kyla mm, pavojus. Nuolat daromas spaudimas dėl didesnio tarptautiškumo. Turime užtikrinti, kad pasaulio informacinės visuomenės e, susi, aukšto lygio susitikime nebus sustiprinta e, valstybinė interneto kontrolė. Taip pat pasisakome už tai, kad interneto valdym, valdymo forumas būtų stipresnis tiek savo turiniu, tiek finansinė parama. Reikia užtikrinti stabilumą to forumo, kad jisai atlieptų vis didėjančius tarptautinės bendruomenės lūkesčius. Taip pat mums reikia kitų platformų, kurios papildytų dabartinės diskusijas apie interneto valdymą. Tačiau negalima dubliuoti jau dabar esančio darbo. Komisija remia net mundial e, rezultatų įgyvendinimą, norėčiau kartu su jumis bendradarbiauti e, plėtojant daugia šalį interneto valdymo modelį. The... E Ačiū dabar išklausysime kalbėtojus frakcijų vardu. Pirmiausia, EPP vardu kalbės ponė Kastilijo Vera. Ačiū noriu pasisveikinti su vicepirmininku Ansip. Kalbame apie rezoliuciją, kuri sulaukė plataus parlamento narių pritarimo. Jos tikslas yra labai aiškus. Su šiuo klausimu yra susiję daug dalykų, bet mm, čia pagrindinis tikslas yra pasiūsti aišku signalą kuris e, leistų interneto valdymo forumui tęsti veiklą. Ir šiemet, 15 metais, Junktinių tautų generalinė asamblėja priims sprendimą šiuo klausimu. Tas, e, tie įgaliojimai gali būti pratesti arba ne. Mes remdamėsi savo patirtimi, kurią įgyjome dirbdami su komisija, manome, kad įgaliojimus būtina pratesti, todėl kad tas forumas atspindi tarp vyriausybę, tą, tą vyriausybinį daugia šalį interneto valdymo pobūdį. E, svarbu, kad darbas šioje srityje būtų grindžiamas tarp vyriausybiniais santykiais, o ne suinteresuotojų asmenų bendradarbiavimu arba daugia šalių bendradarbiavimu. Labai svarbu, kad pasiūstume labai aišku signalą, turėdami daugumos paramą, į kurią atsižvelgtų taryba ir komisija ir taip pat kiekviena valstybė narė. Ir taip mes tada visi paremtume tą kreipimąsi į jungtinės tautas, kad būtų pritarta interneto valdymo forumo įgaliojimų pratesimui. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu dvi minutės kalbės ponė Petra Kamembert. 144 valstybių atstovai buvo susirinkę į Stambulę paskutinėme interneto valdymo forume. Koks buvo tikslas šio susitikimo? Inspiruoti bendrą interneto valdymą. Šiam forumui mandatą suteikė jungtinės tautos, 19 jungtinių tautų žmogaus E, teisų konvencijos straipsnis dėl nuomonės laisvės. Forumas yra vertas būti matomas pasaulyje ir išklausomas. Interneto valdymas yra kur kas daugiau negu tik reguliavimas. Jis yra visuminio požiūrio išraiška. Pagrindinės problemos yra vartotojų teisė gauti informaciją, naudotis internete pateiktą informaciją ir Forume nuolat keliami esminiai tinklo prieigos klausimai. Forumo atstovai padarė išvadą, kad kai kurie interneto, kai kurios funkcijos gali būti blokuojamos vienose ir kitose šalise ir tuo galima daryti spaudimą žmonėms. Ir tik tai Visiškas tinklo neutralumas leidžia apsaugoti žmonės nuo žalingo poveikio. Jungtinių Amerikos valstijų atitinkamos institucijos vadovas pri, pasisako už tinklo neutralumą ir draudžia bet, kokius, bet kokį apmokamą interneto turinį, kadangi bijosi, kad taip kadangi nenori, toks, bet koks apmokamas turinys yra draudžiamas, kadangi tai gali pakengti konkurencingumui. Ir mes turėtume stengtis, kad tai pas mus neatsitiktų. Mes jau suvokiame, kad diskusija dėl įvairių specialiųjų tarnybų susijusi su ekonominiais dalykais ir tai susijęs su su mūsų laisvėmis, todėl manau, kad mums būtina pasinaudoti interneto forumo teikiamomis galimybėmis. Toliau kalbės Vicky Ford, konservatorių frakcijos vardu. Ačiū. Internetas turi būti atviras, bet saugus, prieinamas, bet e, už prieinamą kainą. Jis turi būti įdomus, įvairus, dinamiškas. Europa čia pradeda iš puikių pozicijų. Pozicijų pasaulio ekonomikos forumas E, įvardijo technologiškai labiausiai pasiruošusią šalis, trys iš jų, pirmosios trys yra Europoje. Tačiau norėdami pasinaudoti potencialu, mes turime išsikovoti pasitikėjimą. Vartotojai turi žinoti, kad jų teisės yra saugomos, kad jų duomenys yra teisingai ir saugiai tvarkomi. Taip pat e, reikia žinoti, kad intelektinė nuosavybė turi savo teisę, investuotojai neturi E, matyti, kaip keičiamos taisyklės, kurios veikia jų investicijas. Turi būti užtikrintos vienodos konkurencinės sąlygos, kad mažos įmonės nebūtų nesažininkai išstumiamos didelių įmonių. Atviras internetas yra labai svarbus dalykas, tačiau siekiant tinklo neutralumo būtina nekurti, netyčia nesukurti kliučių busimoms inovacijoms. Užtikrindami privatumo apsaugą mes neturime pakengti visuomenės saugumui arba vaikų saugumui. Ir at, apsa, siekdami apsaugoti duomenis neturime užkrauti per didelės naštos mažoms įmonėms arba atimti iš, galim, iš visuomenės galimybės e, susipažinti su duomenimis. Taip, mums turi rūpėti pagrindinės žmogaus teisės, bet gyvename tokiu laiku, kai yra kilęs didelis pavojus mūsų baziniam saugumui. Mes turime vadovauti saugumo ekspertų rekomendacijomis, turime apsaugoti savo teisės, bet turime ir numatyti priemonės apsaugoti piliečiams. Kad įgyvendintume šią viziją, mums reikia pasaulinio požiūrio, ne Europos tvirtovės. Reikia dirbti su įvairiais suinteresuotaisiais asmenimis, turime klausyti verslo, vartotojų, reikia dirbti su valstybės ir privačiomis institucijomis. Labai tikiuosi, kad šis interneto valdymo forumas prisidės prie šio proceso ir dirbdami kartu pagerinsime situaciją. Eh, Dėkojame poniai Ford, dabar kalbės ponia Kalas. Um, Ačiū. Vyksta diskusija, kurios metu keliamas klausimas, ar internetas netampa žmogaus teisė, ar internetas netampa tokia komunalinė paslauga kaip vanduo. Jeigu taip, tai kokios turi galioti taisyklės ir teisės internete. Vykstant diskusijai labai svarbu prisiminti, kad internetas nėra nei nacionalinis ir net ne europinis jis yra pasaulinis ir taisyklės dėl priežiūros, dėl konkurencijos turi būti rengiamos pasaulinėme kontekste, nesikišant į internetą. Todėl mes, europiečiai, turime aktyviai dalyvauti interneto valdymo forume. E, tarptautiniu lygiu vyksta diskusija apie internetą, apie jo e, galimybės ir iššūkius. Ta diskusija labai svarbi. Liberalų vardu norėčiau akcentuoti, kad žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, kurias mes turime ne internete, turi būti apsaugomos ir užtikrinamos ir internete. Tai dažnai užmirštama. E, visame pasaulyje daugėja masinio siekimo pavyzdžių, jo jų daugėja ir Europoje, ir tai aiškiai pažeidžia mūsų pagrindinės teisės. Mano šalis, Estija, pagal interneto laisvę yra antroji, bet uh, iš tikrųjų tai yra tiesiog išimtis, nes 2014 metais 84 procentai pasaulio šalių nebuvo priemusios arba beveik nebuvo priemusios įstatymo apsaugančių piliečių nuo masinio sėkimo. 2013 metais situacija buvo dar blogesnė - 64 procentai. Aš manau, kad reikėtų užtikrinti e, teisų apsaugą taikant šifravimo priemonės, šis dalykas taip pat turi būti aptariamas interneto valdymo forume. Aš manau, kad e, ta diena, kai baigsis asmenų privataus gyvenimo apsauga internete, tai bus ta diena, kai baigsis dalymasis informacija ir nuomonėmis internete. Aš labai tikiuosi, kad bus apie tai kalbama tarptautiniu lygiu. Seuraavaksi edustaja. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Raimon žaliųjų frakcijos vardu. Du su pusė minutės. Pirmininkė, internetas gyvena iš prieštaravimų. Jis yra reguliuojamas, kompiuterinės programos yra reguliuojamos, jos nėra natūralios, jos sukurtos tik tai taisyklėmis ir žmogaus nustatytais, nustatytais dėsniais Tačiau iš kitos pusės tai yra atviras visiems prieinamas tinklas ir kiekvienas gali ten daryti tai, ką nori. Tik tai šitaip internetas galėjo tapti, kuo jisai tapo, ta sėkmės istorija, kuria jis tapo šiandien. Laisviai dabar iškilo pavojus, nes pasikeitė interesai vyriausybės, koncernai, nori stipresnio reguliavimo tinkle, nes mato iš to savo naudos. Parlamentas, Europos parlamentas turėtų pasisakyti už interneto valdymo forumo išsaugojimą ir turi pasisakyti už laisvą tinklą ir už tarptautinį reguliavimą, tarptautinį, už reguliavimą tarptautiniu lygiu. Norėčiau atkreipti dėmesį į du šios rezoliucijos aspektus, kurie mane labai džiugina. Tai yra tinklo neutralumas ir stebėsenos klausimas. Laisvam internetui būtinas interneto neutralumas. Manau, tą visi suprantame. Ir kai balsuosime artimiausiais metais įvairiais klausimais, tikiuosi, kad galėsime jau pasiremti kokiu nors tinklo neutralumo apibrėžimu, nes dabar, man atrodo, kiekvienas tinklo neutralumą supranta šiek tiek kitaip. Jo negalima kaip nors graduoti, išdalinti, diferencijuoti, tai yra tokia visuma, kurioje bet koks apsikeitimas duomenimis turėtų būti traktuojamas vienodai. Kitas dalykas - stebėjimas, stebėsena ar kontrolė Mes visi stengiamės saugoti piliečių privatumą ir jų teisės. Ir čia parlamento pozicija turi būti nepajudinama. Turime visomis jėgomis užtikrinti, kad piliečių, ypač nekaltų ir neįtariamų piliečių stebėsenos nebūtų. Visų pirma, svarbu išsaugoti laisvės interesus. Ir paskutinis dalykas. Jeigu mes norime rimtai žiūrėti į interneto reguliavimo valdymo forumą, tai mūsų delegacija turėtų būti kuo platesnio masto ir kuo geriau pasiruošusi. Ačiū. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Angijų, FDD frakcijos vardu. Jeigu turėčiau pasakyti kokią nors frazę, kuri mus visus išgazintų, tai yra interneto valdymas. Visi politikai, kurie tiki žodžio laisvę ir verslo laisvę, turėtų išsigasti tokio žodžio. Uh, IGF internetinio valdymo forumo susitikimai vykdavo per praėjusius metus su dideliu entuzijazmu, bet interneto augimas ir tai, kad jame galima keistis idėjomis, gazdina valdantį elitą, nes jo negalima sukontroliuoti. E, jis kelia beveik tokią pačią paniką, kaip Biblijos išleidimas paprastuomenės kalba viduramžiais. Man atrodo, kad aišku, reikia užkirsti kelią vaikų pornografijos, teroristinių idėjų skatinimo internete, bet reikia priešintis laisvo verslo kontroliavimui internete. Internete taip pat labai daug kūrėsi laisvų įmonių. Taip pat turime nepamiršti, kad valstybės e, negali pačios susitvarkyti su savo informacinių technologijų projektais ir negali niekaip suvaldyti interneto. Interneto valdymo forumo tikslas yra užtikrinti e, interneto laisvę, o ne kurti reglamentus. Interneto susitarimai turi laikytis tarptautinių standartų, bet e, palikite ramybėje žmonės, kad jie galėtų naudotis internetu kaip augimo varikliu. Dėkoju, toliau kalbės ponas Jalk vieną minutę. Internetas yra neįtikėtina priemonė, e, skatinanti ideologijas, kultūras Ir tai yra žodžio laisvės šventovė, tai yra vienas tik, iš tikrųjų demokratinių pasiekimų per paskutinį penkisdešimtmetį. Atsižvelgiant į oligarchų ir technokratų iškilimą, internetas e, leidžia visuomeniai išreikšti savo pasipriešinimą. Tai yra nemateriali technologija ir tai turėtų, ji turėtų tapti naująją žodž, laisvo žodžio tribūną. Žinoma, yra nepateisinamų veiksmų atliekamų internete, pavyzdžiui, terorizmo e, skatinimas. Ir labai sunku susekti tą veiklą internete, kadangi jie yra sugalvoję vairiausių slapyvardžių. Taip pat interne... piknaudžiavimas internetu neturėtų tapti priežastimi apriboti žodžio laisvę. Pirmininkas, dėkoju, toliau kalbės ponas per... ponė Perhein. Pirmininkė, 2015 metai bus kertiniai metai, kuriant naujas interneto valdymo struktūras. Tarptautinėje diskusijoje ES turi dalyvauti kuo aktyviau Lygi šiol šis forumas buvo pakankamai geras pagrindas diskutuoti tarptautinių lygmenių. Manau, kad ir ateityje jis turi išlikti, turi būti pratestas forumo mandatas. Labai svarbu, kad jame dalyvautų kuo daugiau suinteresuotų asmenų ir toks daugia šalis požiūris turi būti išlaikytas ir ateityje. Tik tada mes pasieksime visus tenkinančius sprendimo interneto valdymo srityje. Toks modelis negali būti ribojamas ir tarp vyriausybinio požiūrio, kadangi kartais tokio požiūrio reikalauja kai kurios valstybių grupės. Valstybės narės ir visi suinteresuoti veikėjai turėtų būti turėtų stengtis, kad šis modelis būtų kuo stipresnis tam, kad ir nacionaliniu, ir tarptautiniu lygmeniu visi veikiantieji asmenys veiktų skaidriau, kad būtų užtikrinta atskaitomybė ir kad konkretus darbas vyktų valstybėse narėse. Reikia įtraukti visas institucijas, visas suinteresuotas šalis į šį procesą. Negalime atsisakyti pasitikėjimo ir saugumo. ICAN darbas turi būti skaidrus ir už jį turi būti atsiskaitoma. Taip pat ir AIENA proceso procesas turi būti tęsiamas. Aš tikiuosi, kad Europos komisija ir parlamentas turės galimybę aktyviai dalyvauti šiuose diskusijose, kaip minėjo ir kolega, mes galėsime parengti stipresnę diskusiją, stipresnę delegaciją, atsiprašau, dalyvauti diskusijose kitame forume. Dėkoju, toliau kalbės ponas Kocha, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Aš e, džiaugiuosi, kad Europos parlamentas dabar e, ėmėsi iniciatyvos tokioje svarbioje srityje. 2015-ieji taps svarbus ne tik kalbant apie internetinio valdymo formų įgaliojimo pratesimo, bet taip pat ir kalbant apie tarptautinių iniciatyvų, tokių kaip Netmundio plėtros prasme, kaip ir dauguma kitų, manau, kad labai svarbu Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pratesti interneto valymo forumo įgaliojimus, nes tai yra svarbus formas e, aptariant e, įvairius ekonomikai svarbius aspektus. Taip pat sulaukėme svarbių rekomendacijų, pavyzdžiui, dėl reglamentavimo, dėl privatumo apsaugos. Manau, labai, tai yra labai svarbus forumas ir privalu jo veiklą pratesti. Dėkoju. Toliau kalbės ponė Karencova. Dėkoju, pirmininkė. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta iki šiol. Žinoma, turi būti pratesti interneto valdymo formų įgaliojimai. Ir taip pat turime siekti mm, didesnio tarptautinio valdymo dimensijos. Vidaus rinka, bendra skaitmeninė vidaus rinka yra ir bus Europos ekonomikos ateitis. Kaip ir sakoma, e, numatoma, kad skaitmeninė ekonomika auks 11 procentų. Ir 2016 sudarys 5,7 procentų BVP. Taip pat yra ir netiesioginių skaitmeninės e, rinkos privalumų. ES ir šis parlamentas privalo suvaidinti savo vaidmenį šiuose diskusijose, kadangi negalime e, perduoti šios ryties reglamentavimo tiems, ko mes negalime sukontroliuoti. Tačiau privalome nepamiršti, kad tarptautinis ir interneto valdymas yra e, kardas su dviem ašmenimis. Mes įgauname stipresnį balsą interneto valdyme, tačiau taip pat pat jį įgaus ir šalis, kurios nepaiso pagrindinių žmogaus teisių. ES privalo ir toliau mm, dirbti vieningai su panašiai mąstančiomis šalimis, pasipriešinant toms šalims, kurios nori įvesti cenzūrą žodžio laisvė ir apriboti piliečių prieigą prie informacijos. Privalome susivienyti, kovodami prieš masinį sekimą internete. Turime suvokti, kad laisva prieiga prie informacijos yra vienintelis būdas, kaip žmonėje gali eiti į priekį. Dėkoju. Ačiū. Toliau kalbės ponė Reda vieną minutę. Pirmininkė, internetas savo pobūdžiu yra pasaulinis ir nors interneto valdymo forumas nėra sprendimus priimanti struktūra, ji tapo svarbi dialogo dėl interneto valdymo dalimi. Ir vis dėlto reikia dar daug ką nuveikti, kad visi galėtų dalyvauti šiame dialoge prasmingai. Vyriausybė, pilietinė visuomenė, techninė bendruomenė ir pramonės sektoriai dalyvauja interneto valdymo forume. Akivaizdu, kad kai kurios tos grupės turi gauti išorinę paramą, kad galėtų dalyvauti. Čia ypač reikėtų e, kad ES paremtų pilietinės visuomenės dalyvavimą forume. Valstybinės e, ne, nepriklausomas finansavimas tam forumui turi būti užtikrinamas, kad forumas liktų nepriklausomas. Pavyzdžiui, kai forumas vyko Stambule, vietos opozicijos grupės teigia, skundėsi, kad e, jos nebuvo įtrauktos į oficialią programą ir joms teko organizuoti paralelinį forumą. Be to, e, šiame forume trūksta ir parlamentinių opozicinių partijų atstovų. ES turi užtikrinti, kad forumas būtų tinkamai finansuotas ir taip pat, kad e, būtų suteikta galimybė visų partijų frakcijų atstovams siūsti savo atstovų į formą. Ačiū. Dabar kalbės ponas Tročinski, ponia Pročinski. Dėkoju, pirmininkė. Taip, internete yra žodžio laisvė šventovė ir ją turime apsaugoti, tačiau e, amerikiečiai pradėjo vykdyti masinį siekimą internete. Ir tai kelia pavojų ES valstybių politikos nepriklausomumui. Ir Europos žmonės laukia iš mūsų aiškios reakcijos. Žinoma, reikia atnaujinti interneto valymo formų įgaliojimus. E, jis užtikrina pagrindinių žmonių teisų laikymasi. Tačiau jis turėtų, jis turėtų užtikrinti taip pat, kad interneto ištekliai būtų skaidresni. Kokie yra jūsų pačių e, tikslai? Ar e, jums rūpi, kad europiečiai yra sekami? ir kad tai daro, Europos, e, kad tai daro JAV viena. Man kelia įtarimų jūsų tikslai ir jūsų interesai. Kasgi gali sutramdyti JAV milžiną? Taip, reikia kad ES irgi dalyvautų globaliuose diskusijose. Ja, Thunund Hohenstein, minut. Ačiū dabar ponė Thunund Hohenstein. Ačiū pirmininkė. Interneto valdymo forumas yra pati demokratiškiausia struktūra, kuri diskutuoja apie viso interneto ateitį. E, ten kalba ne tik vyriausybės, bet ir verslo, lobistų, interesų, interesų grupių atstovai, piliečiai. Ir šis forumas e, yra labai svarbus. Jis e, kalba apie iššūkius, su kuriais mes susidurėm. Internetas yra labai dinamiškas. Interneto naudotojai internete praleidžia vis daugiau laiko, naudojasi vis įvairiomis e, programėlėmis, e, paieškos varikliais. Mes dabar vis daugiau naudojamės mobiliųjų telefonų programėlėmis, vis dažniau atsisakome stalinių kompiuterių. Atsiranda vis daugiau programėlių, kurios yra pritaikytos tam tikriems prietaisams ir dažnai neužtek, neužtikrinamas suderinamumas su visais prietaisais. Taigi yra e, tos programos kuriamos fragmentiškai, o internetas tampa vis mažiau atviresnis, o tai taip pat gali kelti pavojų. Internetas tampa uždaresnis, e, jis turėtų vėl atsiverti, atsiverti, tai yra labai svarbu ir dėl to, manau, Generalinė asamblėja jungtinių tautų tikrai turi pratesti interneto valdymo forumo įgaliojimą. Ačiū dabar ponas Weidenholzer. Tai tikrai istorinis iššūkis. 20, taip kaip 20 amžiaus pradžioje, motorizavimo amžiaus pradžioj mums reikėjo taisyklių, taip ir dabar mums reikia taisyklių. Ir jas kuriant reikia atsižvelgti į du svarbiausius dalykus. Visų pirma, mes turime apsaugoti asmens laisvę skaitmeninėme pasaulyje. Kiekvienas pilietis turi teisę laisvai judėti nestebimas ir asmens apsauga, individuo, individuo asmens apsauga. Kitas dalykas, kaip organizuojamas internetas. Internetas yra vieša, visiems prieinama priemonė. Ir toks principas, neutralumo principas, turi būti aiškiai visur užfiksuotas. Parlamentas čia jau priėmė atitinkamus sprendimus ir tikimės iš tarybos, kad taryba taip pat pajudės į priekį. Komisijos nario kolegos interneto valdymas prie, yra prieštaringas e, terminas, nes mes norime, kad internetas liktų e, atviras be nereikalingų kliučių. Tai reiškia, kad visose lygiuose sprendimai turi būti priimami tinkamai ir turi būti suteikiama daugiau prasmės e, suinteresuotų asmenų modeliui. Mes neturime leisti, kad tokios šalis kaip Rusija, Kinija valdytų internetą, kad kitos šalis naudotųsi interneto valdymo forumų, e, bandydamos įgyvendinti savo tikslus. E, lyderiai taip pat turi užtikrinti, kad čia būtų užtikrintas tinklo neutralumas, kad jis būtų užtikrintas čia ir pasauliniu lygiu. Mes turime bendradabiauti su interneto naudotojais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir pasauliniais partneriais, kad ir internete žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės galiotų taip pat kaip už interneto ribų. Svarbu apsaugoti atvirą internetą, kad interneto galimybėmis galėtų pasinaudoti visi ir dabar ir ateityje. Ačiū. Ačiū. Pone Šakė, Pone Morvai, norėtų Jums pateikti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar sutiksite atsakyti? Prašom, ponė Morvai, pusę minutės. Kolegė, kalbėjote apie tai, kad Rusija da, imasi tam tikrų priemonių, daro spaudimą internete. Uh, Galbūt aš esu neteisingai informuota, bet man atrodo, kad Edvardas Snowdenas e, atskleidė, kaip JAV kontroliuoja internetą, kaip seka, stebi internetą. Ir Snaudinas dabar gyvena Rusijoje, ten jis rado prieglopsti. Mm. Kaip šie dalykai yra suderinami? Kaip kolegė turbūt žino, vien dėl to, kad kažkuris asmuo atskleidė piknaudžiavimą valdžia Junktinėse Amerikos valstijose, paskelbė, kaip žvalgybos tarnybos piknaudžiavo valdžia, tai nepateisina Kremliaus vykdomo e, represijų e, opozicijai ir žiniasklaidos laisviai. Bet to e, yra reikalaujama, kad duomenys būtų saugomi Rusijoje, o tai už e, kenkia interneto atvirumui ir užkerta prieigą prie interneto ne tik Rusijoje, bet ir kitur. Ačiū dabar ponas Lebreton vieną minutę. Laisvė, e, teisė informacija, teisė žodžio laisvė yra svarbu, bet taip pat reikia gerbti ir kitas teisės pavyzdžiui, privatumo e, apsauga ir individo apsauga. Europos Sąjungos teismas e, pritarė tam, kad įpareigojo saugoti interneto paslaugų teikėjus duo, as, asmens duomenis. 2015 e, m. vasario 6 d. E, buvo paskelbtas pranešimas e, dėl teisės būti pamirštam. Ir reikia atsižvelgti į tą laiko tarpą, per kurį informacija turi būti prieinama ir subalansuoti tą teisę su teisė į informaciją ir teisė būti pamirštam ir taip pat įvesti papildomą Europos dimensiją. Mhm. Kolegė Nibler. Dėkoju, pirmininkė, komisarė, kolegės ir kolegos. Mums reikia sažiningo interneto, kiekvienas turi turėti prieigą prie interneto, reikia vengti diskriminacijos internete ir turime sukurti pasitikėjimą internetu, kuriame yra saugomos, du, saugomi duomenys ir saugomos autorių teisės. Tokie yra mūsų europietiški įsivaizdavimai, kaip internetas turėtų atrodyti. Ir interneto valdymo forumas yra labai svarbi platforma, kurioje šie, šios vertybės gali būti įgyvendinamos. Jisai gerai vykdė savo funkciją lygi šiol ir todėl tikiuosi, kad šio forumo mandatas bus pratestas. O kai tai atsitiks, tada mes, europiečiai, turime užimti labai stiprią poziciją, mus turi išgirsti, mes turime pabrėžti tai, ką pasakė kolegė Sabinė Ferhainin, mes turime aktyviai dalyvauti forumo veikloje, mes parlamentarai kartu su komisarais turime siūsti stiprią delegaciją į tas dėrybas. Norėčiau pasinaudoti progą ir priminti Jums tokį dalyką. Kai kalbam apie teisinių interneto teisinį reglamentavimą, tai nepamirškime ir savo namų darbų. Todėl norėčiau paprašyti komisaro, vicekomisaro, komisijos vicepirmininko atkreipti dėmesį ir į telekomo dokumentų paketą ir galų gale paraginti tas valstybės narės, kurios tą dar nepadarė, pasiekti pažangos dėrybose, kad ir ES mes galų gale baigtume dėrybas dėl šių dokumentų, kad padarytume savo tos namų darbus ir galėtume tada tarptautinėje arenoje drąsiai ir stipriai pasisakyti. Dėkojame toliau kolegė Dantį, pusantrosios minutės. Kolega Dantį. Dėkoju pirmininkė, ponė komisijos vicepirmininkė, kolegės ir kolegos. Internetas nebejotinai yra neišsemamas žinių ir žinių platinimo išteklius ir šaltinis. Tai yra strateginė vertybė, ji turi geopolitinę reikšmę ir internetas jau pakeitė daugelį mūsų tradicinių prie, priekybos sampratų, bet internetas negali veikti be skaidrumo, be demokratinių principų ir be neutralumo. Todėl ES turi čia imtis lyderystės, turi prisimti vadovaujantį vaidmenį ir kurti interneto taisyklės, nepažeidžiant laisvės. Laisvė kaip tik turi būti įtvirtinta tinkle. Piliečiai turi, turi turėti teisę pasitikėti skaitmeninėmis technologijomis, jomis naudotis pilnai visomis interneto paslaugomis, kokios tik tai yra. Reikia ieškoti kompromiso kokių priemonių reikėtų imtis ir tai būtų žingsnis pirmin. Dėkoju, toliau ponas Salinė, pusantros minutės. Pone komisarė, mes turime įvairių galimybių reglamentuoti, bet kartu ir išlaikyti atvirą šią sritį, nes visuomenės pačios sukuria save per internetą ir interneto valdymas – gali tapti ta vieta ir turi likti ta vieta, kurioje vyksta ir ekonominiai sandoriai, kuriuo pasitikima, kuris gali tapti plėtros ir vystimosi vieta, o ne tik tai būti kažkuo, kur jaučiamės nesaugus, kur mūsų tyko pavojai. Taigi interneto valdymas turi, interneto valdymo forumas yra nepaprastai svarbus. Būtent valdymo koncepcija turi būti suderinama su interneto koncepcija. Valdymas tai nėra kažkas, kas e, neleidžia šiam internetui plėtotis. Ne, tai yra galimybė internetą paversti tokia vieta, kurioje saugus jaučiasi visi. Esu įsitikinęs, kad mes galime pasiekti pažangos šioje srityje Egzistuoja daug amerikiečių nustatytų taisyklių internete. Ir dabar metas kažką pakeisti. Ir tą pasakė jau ne vienas mūsų kolega visiškai teisingai. Tikiuosi, kad parlamentas ir toliau laikysis tokios pozicijos interneto forumo atžvilgių ir aš manau, kad šis forumas galės ir toliau vykdyti savo funkcijas. Dėkui. Ačiū. Toliau Žodis ponui Blanko Lopės vienai minutiai. Norėčiau visapusiškai paremti siūlymą atnaujinti interneto valdysenos formo įgaliojimus ir surenkti daugia šalės dėrybas. Bet norėčiau pakomentuoti dar vieną svarbų klausimą. Tai yra būtinybė užtikrinti e, saugų ir atvirą internetą, nepriklausomą ir atvirą internetą. Būtina sustiprinti pastangas užtikrinant interneto neutralumą. Tai yra viena pamatinių sąlygų žodžio laisviai bei galimybei e, aukti ir kurti darbo vietas. Prezidentas Obama nubrėžė aiškę liniją ir pasakė, kad reikia priemonių e, užtikrinant saugumą ir interneto paslaugos teikėjai neturėtų galimybės, turėti galimybės diskriminuoti turinio skelbėjus. Europa neturi atsilikti, turime užtikrinti, kad interneto neutralumas būtų užtikrintas, kad jis būtų atviras. Tai aktualu, mm, garantuojant žodžio laisvę internete. Taip pat taip užtikrintume galimybę internetui plėtotis ir kurti darbo vietas. Toliau žonas ponui Rubik, pusantos minutės. Labai ačiū, ponia komisijos nariai Hansipai. Manau, kad e, interneto valdymo klausimas yra ateities klausimas, todėl libe prašymas e, dėl e, stebėjimo veiksmų ir prašymas pateikti technologinės galimybės, kurios e, atveria stebėjimo galimybės, parodė, kad ne tik specialiosios tarnybos gali pasinaudoti šiomis technologijomis, tačiau ir teroristų organizacijos gali greitų laiku e, turėti prieigą prie šių technologijų. Todėl mums be galo svarbu pirmiausia, apibriežti, kas yra mūsų prietaisų apsauga. Aš norėčiau pats priimti sprendimą, kokia informacija patenka į mano prietaisą, kokia išeina. Mums reikalingas apsaugos skydas mūsų prietaisams, užtikrinantis um, asmeninės erdvės apsaugą. Be to, ateityje turime stengtis, kad trečiosios šalis ar um, kiti asmenys ne naršytų mūsų domenyse. Ne, ne tokią ateitį įsivaizduoju. Manau, kad tiek ekonomika, tiek politika privalo sutarti dėl interneto valdymo modelio, taip pat mūsų piliečiai taip pat e, turi gauti tinkamą apsaugą. Be to labai svarbus e, tinklo neutralumas ir negalima piknaudžiauti šią savoką. Ateities pajėgumai, mano supratimu, negali būti teikiami naudoti ateityje. Ačiū. See, Ačiū toliau, ponė Vlašikova Benova. Jos nėra plenarinių posėdžių salėje, todėl suteikiu žodį poniai Spiraki pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos vicepirmininkė, mėly kolegos. Siekiame kurti skaitmeninę vidaus rinką ir interneto valdymo formas tam pasitarnaus. Tikimės, kad 500 milijonų vartotojų dalyvaus šiame forume ir bendras vidaus produktas tikriausiai išauks 4 procentais, tai yra 500 milijardų eurų. Todėl internetas mums yra reikalingas, internetą turėtų remti ir institucijos per pasaulinio lygmens susitarimą. Turime akcentuoti asmens domenų apsaugą, e, vaikų apsaugą, minties laisvę, žodžio laisvę. Daug atvirų klausimų, toks klausimas kaip tinklo neutralumas, e, konkurencijos skatinimo galimybės įmonėms, e, taip pat svarbus klausimai. Manau, kad interneto laikmečių e, internetas pasitarnauja įmonėms. 2006 metais dėl interneto e, valdymo formo pasirodė pirmieji pasiūlymai. Yra institucija, kuri um, palaiko šį forumą. Ir aš manau, kad Europos parlamentas turėtų imtis uh, koordinatoriaus vaidmens mes turime jungtinėms tautoms siūsti labai aiškę žinę ir jau dabar turime imtis pagrindinių žingsnių, kurie leistų užbaigti skaitmeninės vidaus rinkos kūrimą ir būtų panaikinti bet kokie barjerai. Thank you, Chair. Už pusantros minutės, ponia Parnova. Visi E, žmonės, vis, visos įmonės internetą kasdieną naudoja įvairiausiams tikslams, taip pat ir priekybai. E, interneto pažanga negali būti su, suprantama kaip savaime suprantamas dalykas. E, internetas toliau plėtojasi dėl sėkmingo valdymo modelio. Jis leidžia visoms suinteresuotams šalims, piliečiams, nevyriausybinėms organizacijoms, vyriausybėms naudotis juo Interneto valdymo modelis tapo demokratiška platforma, kurioje keičiamasi e, pažangę patirtimi, todėl skatiname tolesnę jo plėtrą. Raginu ES ir valstybės narės paremti e, sėkmingą interneto valdymo modelį, tikintis, kad 2015 jungtinės tautos peržiūrės e, bendrąją politiką interneto atžvilgių. Išnaudodama šią galimybę, ES taptų globalinę lyderę, pasisakydama už tokį interneto valdymo modelį. Nu, pasiūlyme kalbame apie tarptinklinį ryšį, e, interneto neutralumą. Tai leistų mums pasinaudotis e, galimybėmis, kuriant skaitmaninę vidaus rinką Europoje. Catch the eye. Toliau catch the eye procedūra, čia mes turime daug prašymų ir galėsiu atsižvelgti juos visus. Perskaitysiu dabar pavardas. Jos į šią tvarką. Roy Vilstat, denne uh, Mr. Caputo. Panis Tiliroj, pato panas Caputo. Uh, Mr. Etheridge, uh, Mr. Sojar, Madame Sojarova, Mr. Negrescu and uh, Mr. Nagy and Mr. Boni. Taigi spontaniški pasisakymai iš šių kalbėtojų. Um, Van Nistelroj. Pirmininkė, komisija, kolegos, labai džiaugiuosi, kad dabar po septyniarių metų turime šį pasiūlymą, turime tą rezoliuciją, taigi labai ačiū Pilarai ir kolegoms. Kalbant apie interneto valdymo formą, Jis suteikia galimybę diskusijoms ir čia galime įtraukti mažiau išsivyščiusias šalis, tai yra nepaprastai svarbu. Norėčiau paklausti pono Ansep, ar negalėtų ES pritarti tai nevyriausybiniam dalyvavimui, ne tik tam, kad vyriausybės pateiktų savo idėjas, bet kad įsitrauktų ir patys žmonės. Toliau galiu pakalbėti apie patį save. Aš Vilniuje ir Atenuose dalyvavau konferencijose ir matau, kad yra daug komunikacijos su tais partneriais ir nacionalinėmis vyriausybėmis. Tai yra įmanoma. Dėl to man liūdna, kad uh, parlamento delegavimas vis mažėja. Aš manau, kad tai yra neteisinga. Tai yra bloga žinia internetiniai bendruomeniai. Laikas baigėsi. Taigi prašau įtraukti tai į darbo atvarkę. Reikia geresnio dalyvavimo. Dėkoju. Toliau panas Kaput. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbant apie mandato atnaujinimą dėl interneto valdymo formų, tai parlamentas turi pritarti tą mandatą. 2005 metais buvo įkurtas šis formas ir tai tikrai tapo skaidrių formų, kuris skatina diskusijas ir bendradarbiavimą tarp suinteresuotų partnerių, tarp pilietinės visuomenės ir institucijų. Internetas mūsų gyvenime užima vis svarbesnę vietą. E, tačiau jo vystimas kelia labai daug klausimų. ES tai turi būti pirmenybė. Aš mastu apie tai, kaip galime remti mažumas internete, kaip galime užtikrinti e, žodžio laisvę, kaip garantuoti duomenų e, ir privatumo apsaugą. Yra tam tikrų duomenų, kurie kelia daug problemų. Todėl mes privalome užtikrinti, kad ES rems šį formą. Europos parlamentas ir toliau privalo remti Europos vertybės per e, tarpusavio sąveiką, per forumo rėmimą. Reikia, kad Europos piliečiai turėtų tokį laisvą, nepriklausomą tinklą, per kurį galėtų reikštis. Dėkoju. Dabar panas Marijas. Pone pirmininkė, Internetas skatina žinių visuomenės augimą ir praplečia demokratijos ribas. E, mūsų svarstomi klausimai labai svarbus. E, kalbant apie ekonomiką, yra monopolinių įmonių, yra vyraujanti kai kurių įmonių situacija ar padėtis rinkoje, yra pažeidžiamos žmogaus teisės į asmeninių duomenų apsaugą, bet to kai kurios vyriausybės apriboja piliečių prieigą prie interneto, taip pažeidžia ir jų žmogaus teisės e, bei demokratijos galimybės. Nusikalstama veika internete ir kibernet, kibernetinėje erdvėje privalo būti kontroliuojama. Reikalingas atviras pluralistinis dalyvaujamosios demokratijos internetas, kuriame tinkamai apsaugomi um, asmens duomenys. Aš remiu interneto valdymo formų įgaliojimų pratesimą. Ačiū, Jokovčičius. Kalbant apie interneto valdymą, šis formas yra būtinas, o jo įgaliojimai turi būti pratesti dar metus. Mes e, manome, jog šis formas užtikrina tinkamą interneto valdymą. Svarbu akcentuoti visus principus, tai yra laisvė, demokratija, tačiau internetas dabar nėra tik paslauga ar produktas, tai tapo gyvenimo būdu. Mes valandų valandas kartais praleidžiame elektroninėje erdvėje. Deja, dėl to mes mažiau bendraujame su savo artimaisiais. Todėl reikalinga nauja gyvenimo filosofija. Siūlyčiau pradėti kalbėti apie penktąją ES laisvę, e, kuri apimtų ir esamų grėsmių suvokimą. Ačiū, ponas Etrich. Ačiū. Internetas yra e, informacijos laisvė užtikrinama visiems. Internete galima, internetą galima pasiekti rankoje telpančių įrenginių ir rasti visą informaciją. Todėl nestebėtina, kad politikai siekia kontroliuoti interneto valdymą, nes žinios yra gale ir laisvė. Žinoma, reikia apsisaugoti nuo piknaudžiavimo internetu. Tačiau turime taip pat užtikrinti, kad politikai negalėtų kontroliuoti interneto, nes tai reikštų, kad situacija nebesikeistų, jis ne, internetas nebeprogresuotų. Manau, kad e, žinių srautai turi tekėti laisvai ir e, internetas turi būti ta vieta, kur vyksta demokratiška informacijos revoliucija. Ir e, tai būtų tikrai puikiai žinia europiečiams. Taja Sojarova, yksi minuutti, olkaa hyvä. Toliau ponė Sojarova, vienai minutiai. Ačiū. Kolegos, retai e, būna toks sutarimas visų politinių frakcijų atstovų. Tai atskleidžia kaip koks šis klausimas svarbus Europos bendryjai. Ir jeigu mums pavyktų susitarti, taptume svarbiu, svarbia veikėja ir m, mm, pasauliniu mastu svarstant šiuos klausimus. Turiu omeny interneto valdymo forumo įgaliojimus, e, kurie, kuriuos visi norėtume pratesti. Tikrai norėčiau, kad visi atstovai pasisakytų už atvirumo principą, už galimybę, už, už vienodos prieigos galimybę visiems bei už vidaus skaitmeninės rinkos kūrimą, bei interneto neutralumą. Tokie dalykai kaip intelektinės nusavybės teisės ir saugumas ima vaidinti vis svarbesnį vaidmenį. Uh, Manau, kad mūsų atstovai um, atstovaus būtent šias vertybės. Toliau ponas Negresku. Ačiū, pirmininkė. Internetas turėtų būti laisvas, jis turėtų apsaugoti vartotojus bei skaitmeninių programų kuriejus, o ne apsaugoti tų, kurie vykdo nusikaltimus. ES turėtų tapti lyderę šioje srityje ir turėtų uh, išsakyti tvirtą poziciją Junktinių tautų forume. Uh, Mums reikia visų susijusių veikėjų užtikrinant interneto valdymą ir turime kovoti prieš bandymus kovoti, kontroliuoti, arba, tai, pavyzdžiui, akto sustarimų, arba kovoti prieš tokias situacijas, kuri, kuri, kuri neseniai buvo susidariusi Vengrijoje. Turime apsaugoti internetą institucijų pagalba, tačiau taip pat turime suvokti, kad internetas yra viltis daugeliu žmonių, demokratijos viltis nedemokratiškose valstybėse, bei galimybė MVI plėtotis, tai vienintelė galimybė bendrauti žmonėms, kurie gyvena toli nuo savo šeimų narių. Ačiū. Toliau ponas Nadž. Panašu, kad internetas gali generuoti augimą 11 procentų net. Tai yra labai daug didelė dalis e, bendrame vidaus produkte. 5,7 e, procentais e, išauks bendras vidaus produktas ateityje. MBI labai intensyviai naudoja interneto galimybės, internetas yra tapęs labai svarbia mūsų gyvenimo dalimi. Tačiau, aišku, šią laisvę taip pat piknaudžiaujama, nusikaltėliai visų pirma piknaudžiauja ją. Internete yra įvairūs vaikų pornografijos formai ir panašiai. Turiu pabrėžti, kad turėtume daugiau dėmesio skirti saugumui, turėtume galėti kontroliuoti informacijos turinį. Olkaa hyvä. Panas Boni. Ačiū, ponė pirmininkė. Kelios pastabos. Visų pirma, turime atnaujinti mandatą interneto valdymo forumo. Čia norėčiau padėkoti Pilardė Kastijo už šią iniciatyvą. Antra, tai yra svarbu, kadangi mes pradedame naują kovą vardan esminių vertybių. Tai yra laisvė, neutralumas, privatumas ir sauga. Mes nenorime, kad būtų pažįstos šios teisės. O tas laisvas formas internete yra vienintelė garantija, kad bus išlaikytos šios vertybės. Toliau kalbant apie tą daugelio partnerių formą, tai yra pati geriausia platforma pasaulinėms diskusijoms apie laisvę, ekonominę, ekonominį vystimąsi ir saugą. Be abejo, reikia išlaikyti pagarbą visoms toms vertybėms. Be to, Europoje mums reikia kur kas stipresnio tinklo ir reikėtų užtikrinti nacionalinių tinklų stipresnį bendradarbiavimą. Dėkoju. Pane Marvai. Labai ačiū. E, norėčiau pasiūlyti kalbėti apie svarbiausius dalykus. Kreipiuosi į komisijos narį, klausdama. Koks kokie yra atskirų agentūrų tyrimo ir stebėjimo rezultatai. Aš kalbu apie agentūras, kurios stebi e, ir kontroliuoja žmog... asmens duomenis internete. Aš galvoju apie JAV, apie Jungtinę karalystę ir apie kitas tris šalis, e, kurios e, slaptųjų tarnybų pavedimu kontroliavo ir stebėjo mm, savo piliečių asmens duomenis. Maždaug prieš vienerius metus komisija buvo pateikusi ataskaitą ir aš noriu paprašyti komisijos nario, kad jis pristatytų mums, kaip vyksta tyrimai šiuo metu. Ar ir toliau yra stebimas duomenų judėjimas ar ne? Manau, kad tai labai svarbu. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar apibendrins ponas Sansip komisijos vardu. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, aš norėčiau padėkoti Jums už tas vaisingas diskusijas. Daug šiandieną buvo iškelta klausimų dėl komisijos darbo. Europos komisija pasisako už tokį modelį, kuris įtrauktų daug partnerių, kad formas būtų pagristas būtent tuo. Įsitraukimas tos bendruomenės ir partnerių yra labai svarbus, kadangi pats internetas yra daugia dimensinės ir būtent tai leidžia užtikrinti naujas inovacijas ir taip pat užtikrinti, kad būtų naudojamasi revoliucijos technologinės atnešamais rezultatais. Šis formas suveda daug partnerių tam, kad jie atvirai padiskutuotų. Be to, reikėtų padaryti dar daugiau, kad šis forumas būtų patobulintas, kadangi jis įrodė, jog yra labai vertingas. Europos komisija yra viena iš partnerių, kurios labiausiai prisideda finansiškai prie interneto valdymo forumo. Tas finansinis stabilumas labai svarbus, kad forumas tinkamai veiktų. Apibendrindamas noriu pasakyti, kad komisija labai vertina jūsų darbą šioje srityje. Reikia daryti pažangą, kadangi struktūros turi būti įtraukios, skaidrios ir jos taip pat turi atsiskaityti, bei turi būti užtikrinamas tinkamas techninis pagrindas. Ir tik tokiu atveju bus įsibėgėta. Kalbant apie tą partnerį įtraukimą, tai reikia dar stiprinti. Būtina, kad forumas įtrauktų visus, kad jis būtų patikimas. Čia Europos Sąjunga turi pasisakyti, pabrėžti žmogaus teisės įvairumą ir įstatymo viršenybę. Čia Europos Sąjunga gali būti lyderė pasauliniu lygiu mes privalome įvykdyti tas užduotis. Dėkoju. Kiitos paljon, varapuheenjohtaja. Ačiū. Ačiū. Sulaukiau dėl pasižiūrėjimo tvarkos, prašau, noriu pasiklausti, ar komisijos narys neatsakys į parlamento narių klausimus jums e, pasisakymo tekstą kažkas parengė, nes pirmąją dalį jūs e, perskaitėte pradžioje, o kitą dalį diskusijų pabaigoje, bet mes čia esame ne dėl to, kaip žmonių išrinkta politikė, norėčiau, kad atsakytumėte į mano užduotą klausimą. Ačiū. Noriu pasakyti, kad tai nėra komisijos narių klausimų valanda ir komisijos nariai taip pat e, naudojasi žodžio laisvę. Sulaukiau siūlymų diskusijas užbaigti rezoliuciją B009. E,